Baigiame e, visą paaiškinimo e, procedūrą. Noriu e, padėkoti visiems kolegoms, palinkėti skanaus, dairausi į viršų langelius, dėkoju ir vertėjams.